micro, le micro.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 Um... Labas vakaras. Posėdis tęsiamas. Ir dabar aš paskelbsiu trečiojo balsavimo raundo rezultatus. Gautiniai rezultatai yra štai kokie. Tyrimas dėl Čekijos Respublikos ministro pirmininko dėl ES lėšų netinkamo panaudojimo ir galimo interesų konflikto. Patvirtinta. Toliau. Iniciatyva dėl bankų sąjungos irgi patvirtinta. Toliau gairės dėl 2021 metų biudžeto patvirtinta. Rytų partnerystė patvirtinta. Vakarų Balkanų pranešimas patvirtintas. Turizmas ir transportas 2020 metais ir vėliau patvirtinta. Administracinis bendradarbiavimas mokesčių srityje, tam tikrų terminų atidėjimas – dėl COVID-19 pandemijos irgi priimta. EFRD laikina parama irgi patvirtinta. Europos piliečių iniciatyva patvirtinta. Toliau institucinių Dėrybų atidėjimas patvirtinta. Rezoliucija dėl kovos su racizmu protestų po Džordžo Floido mirties patvirtinta. Iniciatyva dėl nacionalinio saugumo įstatymo, kurį prieimė Kinijos liaudės Respublika dėl Hongkongo ir tai, kad ES privalo apginti e, Hongkongo autonomiškumą, autonomiją. Ši rezoliucija irgi patvirtinama. Toliau padėti Šengeno zonoje po COVID-19 proveržio patvirtinta. Ir galiausiai Europos tarp valstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės kontekste irgi patvirtinta. Taigi, tokie yra trečiojo ir galutinio balsavimo raundo rezultatai. Detula, detalius rezultatus matėte ekranuose ir jie bus taip pat paskelbti. 17, 18 ir 19 birželio dienos posėdžių protokolai bus patvirtinti parlamento patvirtinimui kitos sesijos pradžioje. Jeigu niekas neišreikš prieštaravimų dėl patvirtintų rezoliucijų šios sesijos metu, tuomet laikysime jas įsigaliojusiomis. Dėkoju visiems, ši Europos parlamento sesija baigiama. Dėkoju, gerą vakarą.